Pasiūlymas buvo labai aiškiai atmestas, matėme, jog balsų skaičius skiriasi maždaug 30, 30 e, nors tai ir nebuvo galbūt matyti, aš paprašysiu sekretoriato tai dar kartą patikslinti, kad visi e, aiškiai matytų, koks buvo balsavimo rezultatas. Ačiū, ponė Bereš. Taigi grįžtume prie klausimo dėl, dėl pasiūlymo dėl nuolatinių komiteto narių skaičiaus, kuris buvo e, pateiktas. E, kas už pirmąjį pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Norite patikrinti? Puiku, tuomet pradedame elektroninį balsavimą. La votazione è chiusa. Balsuoti baigiame. Pasiūlymas priimtas. Balsuojame dėl viso pasiūlymo teksto, kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Ačiū. Taigi, dėl darbo tvarkės susitarėme. Prašau. Order, um, but how... Dėkuoju, tai dėl tvarkos norėčiau pasakyti. E, atrodo, kad skambutis koridoriuose neveikia. Ir mano kolegos prieš balsavimą e, norėjo atvykti čia į salę. E, prašyčiau patikrinti, kaip veikia skambutis. Absolutamente sì. Mandiamo, inviamo subito. Žinoma, iš karto paprašysime už e, techninius dalykus atsakingų asmenų patikrinti, ar tokia problema yra ir ją išspręsti. Nu, dabar grįžtame prie darbo tvarkės, joje nust, numatytas kitas klausimas, tai yra tarybai pirmininkaujančios Maltos veiklos programa ir tarybos ir komisijos pareiškimai šia, šiuo klausimu. Sì, per forza.